dichiaro ripresa la sessione del parlamento skelbiu sesiją nutrauktą balandžio 24 dieną pratęsiamą pirmiausia prieš sutent tikiant žodį tiems kurie nori pasisakyti